Proszę Państwa, bardzo Państwa proszę. Panie Serponai, prašyčiau labai, labai prašyčiau susėsti į vietas. Myślę, że możemy zaczynać. Manau, kad galėtume pradėti. reikėtų dabar žengti pirmin, pradėti Agri, Envi ir Įtre komitetų klausimus, bendrus klausimus visų šių komitetų vardu. Norėčiau pasisveikinti su uh, šių komitetų atstovais. Visų pirma, įtrė komiteto vicepirmininkė ponėmė Petra Kumpula Natri. Ji pirmininkaus per antrąją sesiją. Iš Envi komiteto atvyko jo vicepirmininkas ponas Pavel Pots. Taigi, sveikinuosi su jais. Visi puikiai žinote, kad ES turi miškų strategiją, kuri tarnauja kaip atsparos mechanizmas, sprendžiant visus su miškai susijusius klausimus. E, šitą strategiją numato miškų daugia šalia naudą ir sprendžia visus e, su miškais susijusios verties grandinės klausimus. Europos parlamentas 2015 metų e, balandžio mėnesį e, priėmė savo rezoliuciją dėl šios strategijos, kurioje pabrėžė, kaip svarbu yra tvariai valdyti miškus, pabrėžė jų daugia funkcionalinę svarbą - ekonominę, socialinę ir aplinkos sauginę. 2015-aisiais rugsėjo mėnesį Europos komisija paskelbė savo daugia metį įgyvenimo planą kaip e, šios strategijos įgyvenimo priemonę, e, kur e, nurodė konkrečius veiksmus e, nuo 2015 iki 2020 metų ir taip pat numatė, kad ši strategija bus peržiūrėta iki 2018 metų. O dabar jau tikrai seniai laikas e, įvertinti strategijos įgyvenimo pažangą, taip pat atsižvelgiant į e, vis didėjančius iššūkius, tokius kaip 2030 klimato ir energetikos mechanizmas, žiedinė ekonomika, bioekonomika, inovacijos. Taip pat, žinoma, ir galvojant apie bendrosios žemės ūkio politikos ateitį, e, reikia prisidėti prie augimo, darbo vietų kūrimo kaimo vietovėse, nes akivaizdu, kad miškas neturėtų vien tik tai žaliavų, šaltiniu būti, taip pat jis yra naudinga, e, naudingas aplinkai, bet taip pat ir padeda kurti ir naujas darbo vietas. Taigi e, čia slypi didelė įvairovė, būtent todėl mes šiandien ir suorganizavome šiuos klausimus. E, tikimės, kad per juos ši situacija dar labiau pasidarys aiškesnė. Aš noriu e, padėkoti visiems, kas dalyvauja mūsų klausimuose. Aš e, pirmininkausi per pirmąją sesiją, antrąją, antrojoje sesijoje pirmininkaus e, įtrė komiteto atstovė, trečiojoje Envi komiteto vicepirmininkas. Aš norėčiau pasakyti, kad kiekvienoje sesijoje mes išgirsime po du prelegentus, jiems skirsime po aštuonias minutės kiekvienam, paskui surenksime klausimų ir atsakymų raundą ir e, komiteto nariai turės po minutę užduoti klausimą konkrečią temą. Na, bet prieš suteikiant žodį ekspertams, visų pirma, teiksiu žodį poniai Josephine Loritz Hoffman. Ji yra Agri generalinio direktorato kaimo plėtros e, padalinio direktorė. Ši truputėlį, e, ji e, apžvelgs dabartinę ES miškų strategiją, pačius naujausius įvykius ir perspektyvas. Kiekvienos sesijos e, dalyvių aš nepristatinėsiu, e, taupydamas laiko, tik tai dar kartą su visais pasisveikinu. Ir dabar suteikiu žodį komisijos atstoviai. Nedaugiau kaip 10 minučių, atsiprašau labai, laiko pernelyg daug neturime, reikia mums jį kažkaip valdyti komisijos narėje. E, komisijos atstovė Loris Hoffman. Labadiena, e, ponės ir ponai. E, visų pirma, noriu perduoti mūsų komisijos nario, pono Hogano, linkėjimus. Jis dėja negali dalyvauti jūsų renginyje, bet jo vardu aš noriu padėkoti Europos parlamento nariams už tai, kad jie nuolat domisi ES miškų strategiją ir daugiamečių įgyvenimo planu. Tai demonstruoja ir tai, kad e, trys parlamento komitetai šiandien svarsto šią temą. E, komisaras Hoganas prieš e, metus dalyvavo pirmajame tokiame renginyje ir pasikeitė nuomonėmis būtent šią temą ir dabar norėčiau trumpai paminėti, kas nutiko per tuos metus pastaraisiais metais e, miškų politika išliko ES politikų darbo atvarkės viršuje e, ir keliose ES politikos rytise atsirado naujų iniciatyvų, kurios yra susijusios su miškais ir miškų pramonė. Eina kalba apie aplinką, klimatą ir inovacijas. Bet pradėsiu nuo šių metų prasesnių žinių, e, miškų gaisrų. E, iš tikrųjų, e, taip sakant, jų dėka miškininkystė pateko dėmesio centran ir E, labai liūdna žinoma, kad nemažai žmonių žuvo per tuos miškų gaisrus ir pasinaudodama progą noriu e, išreikšti užuojautą tų gaisrų aukoms ir jų šeimoms. ES padeda valstybėms narėms e, susidoroti su iššūkiais kylančiais dėl mišų gaisrų rizikos ir grėsmės. Mes padedame miškų gaisrų prevencijos darbui, e, prisidedame prie kovos su gaisrais, tame tarpe ir gyvendant bendrąją žemės ūkio politiką, bet taip pat ir per ES civilinės saugos mechanizmą, regioninę politiką, ES informacinės sistemas bei aplinkos bei klimato politikas. Kalbant apie kaimo plėtros politika, kuri yra BŽUP, tai 14-20 e, metais e, šiais ryčiai numatyta 2,5 milijardo. Ir 70 procentų šios sumos yra skirta prevencinėms priemonėms, o 30 procentų atkūrimui. Taigi prevencijai tenka labai svarbus vaidmuo, kovojant su e, miško gaisrų rizika ir kitomis gamtos nelaimėmis. Po šių metų miškų gaisrų komisija ėmė mąstyti, ar nereikėtų imtis papildomų ES veiksmų, e, konkrečiai stiprinant prevencinį darbą, atsižvelgiant taip pat ir į klimato kaitos interesus. E, kitą vasarį. Portugalijoje šią temą surenksime specialią konferenciją. Komisija taip pat e, siūlo sukurti civilinės saugos pajėgumų rezervą. Dabar grįžtant prie 2013 ES e, miškų strategijos, kuri pagrysta visišką pagarbą subsidiarumo principui. Jūs žinote, kad po šios strategijos prieimimo buvo patvirtintas e, ir daugiametis veiksmų planas. Ir aš dabar trumpai pakalbėsiu apie atskiras septynės rytis ir ko pasiekta juose. Taigi visų pirma, parama e, tvariai e, miškų politikai ir veiksmams. E, E, tai patenka į kaimo plėtros politikos rytį pagal BŽUP. Mes remiame miškinkystės e, e, bendruomenės įgyventinant visas priemonės susijusias su mišku. Bendrasis biudžetas dabar e, skirtas valstybėms narėms e, miškams e, siekia e, apie e, 7 milijonus eurų eurų iki 2020 metų. Programos įgyvendinimas reiškia, kad atsiras apie 500 tūkstančių naujo miško, 70 hektarų e, ariamos žemės ir 400 tūkstančių hektarų e, pagal natūrą 2000 e, valdomų žemių. kalbant apie e, konkurencingumą ir tvarumą, šnekant apie miškininkystės pramonę. Tai dabar gamyba pasiekė prieš krizinį lygį ir tai laikome labai pozityviu žingsniu šiame sektoriuje. E, nuoseklus e, tvarumo kriterijus bioenergetikoje yra labai svarbu šiam sektoriui, nes jis e, teikia garantijas e, dėl biomasės gamybos atnešamų privalumų. Kalbant apie klimato kaitą ir miškų gaisrų aspektus, tai e, strategija prisideda prie klimato kaito švelninimo. E, ir paremia e, tvarių produktų gamybą. Po Paryžiaus susitarimų LULUCF reglamentas, dėl kurio dabar derimasi, turės prisidėti prie labai ambicingų klimato politikos tikslų įgyvendinimo. Žinia, kad e, miškai e, labai jautrus klimato kaitai ir e, komisija ragina valstybės narės daugiau investuoti, kovojant su klimato kaita. Miškų ir ekosistemų paslaugos reikalauja, kad kuo greičiau ir geriau būtų įgyvendinamos e, gamtos direktyvos, ypatingai e, kalbant apie Natūra 2000. Komisija reaguoja į šiuos iššūkius e, nori sustiprinti sąsajas tarp gamtos, ekonomikos ir e, visuomenės atsižvelgiant į miškininkystės aspektus. Inovatyvios miškininkystės praktikos ir produktai yra skatinami įgyvendinant programas ir projektus, e, panaudojant e, inovacijų partnerystę dėl žaliavų ir imantis bendrų veiksmų su e, bio pramonė. Komisija ką tik patvirtino bioekonomikos strategiją ir veiksmų planą Komisija eh, daro išvadas, kad pagal tą strategiją tinkamai galima panaudoti eh, viešą ir privatų finansavimą, bet kad eh, šioje srityje yra daug erdvės pažangai. Šios strategijos e, peržiūra turėtų leisti užpildyti tas įgyvenimo spragas, kurios yra išryškėjusios kalbant apie miškinkystės, miškų politikos plėtrą, tai e, nuolatinis miškinkystės komitetas e, pasirodė esas labai svarbių formų, keičiantis nuomonėmis, užtikrinant bendradarbiavimą tarp valstybių narių, komisijos ir suinteresuotųjų šalių. Žinote, kad tas nuolatinis komitetas atidžiai stebi įvykius bioekonomikos, klimato, energetikos ir bio įvairovės politikos rytise ir pasisako už stipresnį bendradarbiavimą tarp atskirų e, sektorinių formų. E, šio komiteto svorį e, stiprina suinteresuotų šalių įsitraukimas, taip pat ir ekspertų grupės. Rytoj e, kaip tik ir įvyks e, E, nuolatinio miškininkystės komiteto ir e, civilinio dialogo grupės bendras posėdis. Jame bus kalbama apie miškų strategijos įgyvenimą. Na ir dar viena mintis apie šią strategiją. Tai e, žvilgsnis iš globalios perspektyvos. ES visada lyderiavo e, tarptautinių iniciatyvų dėl e, neteisėto miškų kirtimo uždraudimo dėl to, e, kad būtų priimtas atitinkamas veiksmų planas, kuris atnešė ženklių rezultatų. Mes taip pat e, aktyviai e, skatiname tvarų miškų valdymą, panaudojant Forest Europe ir daugia šalius formus, tokius kaip jungtinių tautų miškų forumą. Taigi, baigiant ES komisijos tarnybos dirba draugiai gyvendamos miškų strategiją. Mes esame pasiryžę e, sekti tuos strategijos principais, e, siekti jos tikslų ir e, siekti pažangos ir ES ir tarptautiniu mastu. Mes e, kaip tik pradėjome e, vertinti šios e, strategijos įgyvendinimą, tikimės tą darbą užbaigti 18 metų pradžioje ir manome, kad e, tos išvados leis aptikti spragas e, ir atsižvelgti į naujausius pokyčius, kurie yra susijęs su miškais. Dziękuję Pani Dyrektor Hoffman. Przechodzimy do sesji. Labai ačiū, ponė Lorenz Hoffman. E, toliau pereikim prie pirmosios mūsų mm, klausimų sesijos dalies. Ir pirmasis ekspertas, kurį išklausysim, Markas Palachy iš Europos miškų instituto. Beje, prelegentas aktyviai dirba tarptautinėse organizacijose. Ir toliau po jo žodis bus suteiktas ponui Heiki Granholmui. Ponas Heiki Granholmas, e, Suomijos miškininkystės, e, žemės ūkio ir miškininkystės ministerijos skyriaus vadovas. Jis e, kartu yra ES darbo grupės E, narys grupės, kuriame peržiūrima, buvo ir rengiama peržiūrima ES miškų strategija, jis kartu dirbo jungtinėse tautose. Tad du ekspertai ir pirmiausia žodį suteiksiu ponui Mark Palahy. Ačiū, pirmininkė. Ponios ir ponai, Labai trumpai norėčiau pasidalyti mintimis ir faktais apie tai, kiek ES miškai prisideda prie tvaraus vystimosi. Dabar e, mūsų miškų transformacinis vaidmuo ir per kartu pakalbėsiu apie naują ekonominę paradigmą, kurios reikia tam, kad e, tikrai būtų galima uh, E, užtikrinti planetos e, tvarų augimą, kad būtų išlaikoma energija, nauji biologiniai ištekliai, bioekonomika, kad pasidarytų tvaraus vystimosi variklis. Miškų ištekliai irgi kartu labai svarbus e, tvariai ekonomikai. E, kartu, mastant apie energetikos sektorių ir kaip jį dekarbonizuoti, mes turėtume mąstyti apie tai, e, kaip e, pateik, tai yra pateikti, užtikrinti medžiagas statyboms ir kitiems sektoriums. Bet mes kartu turėtume spręsti ir klimato kaitos problemas Ir labai svarbu užtikrinti, kad e, įvairių sektorių tuos medžiagos e, ateitų iš, ne iš kastinio kūro. Kad e, bioekonomikai pavyktų, tai reikėtų mąstyti ne vien tik tai, kaip iškastinį kūrą paversti bio, bio kūru, kartu mes turėtume e, tinkamai įvertinti ir gamtos išteklius. Ir čia reikėtų įtvirtinti e, ryšį tarp ekonomikos ir ekologijos. Ir todėl miškai, aišku, tame kontekste turi labai didelį potencialą prisidedami prie tvarios ekonomikos. Paaiškinsiu. Europos miškai Tai svarb, didžiausias toks mūsų gamti, didžiausia gamti, svarbiausia gamtinė infrastruktūra. Ne vien dėl užimamo ploto, bet kartu dėl savybės sugerti CO2, prisidėti prie biologinės įvairovės išlaikymo. Tad e, mūsų miškai labai svarbus tam, kad mūsų miestų ir kaimų bendruomenės išliktų nes e, iš tikrųjų e, jie prisideda prie biologinės įvairovės, vandens išteklių, dirbožėmio išteklių išlaikymo. Bet tam reikia labai, kad e, miškai būtų tinkamai mm, valdomi, jų ištekliai valdomi. Technologijos, pasitelkiant tam tikras technologijas, antai tam, tikras, tam tikros medžiagos e, gali pakeisti iškastinių iš kūrų grindžiamas medžiagas įvairiuose pramonės sektoriuose. Todėl tas e, sektorius grindžiamas miškininkiste gali padėti ir kitiems sektoriams prisidėti prie žiedinės ekonomikos sprendimų pasiekimo. Tačiau ta miškų sektorius ne vien tik tai daug žadantis ateityje, tai jau pasidaręs ekonomikos realybė, kuri ne visada įvertinama. Nes matom, kad e, matom, kokią vietą miškų sektorius užima, sakykime, tekstilės pramonė, plastiko ir panašiai. Be to, kalbama apie daugiau 3,5 milijono mm, darbo vietų, e, kurias, e, kurias sukuria miško, miškų sektorius. Ir kartu galima geriau tada padalyti gerovę, investi, pasklei, paskirstyti investicijas ir tikrinti darbo vietas kaimiškose vietovėse. Bet dar norėčiau pabrėžti, kad miškai ne vien tik tai svarbus išlaikant kaimiškas vietoves. Miškai ir toliau e, prisidės prie tvarių miestų vystimuose. Kodėl? Nes mediena yra vienintelė statybos e, medžiaga, kuri yra atsinaujinanti. Ir tik tai ją naudojant galima sušvelninti klimato kainos, kaitos poveikius. Uh, Tad tokiu būdu, mm, naudojant daugiau medienos, galima prisidėti prie mažesnių mm, išmetalų kiekių. Antai e, e, pastatų, pastatų, past, pastatų statyba, iš, iš to sektoriaus išleidžiame 305 procentai visų išmetalų. metalų bet vėlgi keičiant e, statybos e, medžiagas medienus, e, tai yra miškų produktais galima prisidėti prie kartų šaldimo ar, ar šilimo poveikių mažinimo. Tad būtent taip trumpai norėjau parodyti miškų E, vaidmenį ir potencialą. Tačiau, kad išjudintume, atvertume šitą potencialą, kad, e, kad jie prisidėtų prie geresnės kovos su klimato kaita, mes turėtume laikytis e, mokslų grindžiamo holistinio į ateitį besiorientuojantį požiūrį, pagal kurį būtų galima uh, pritraukti daugiau investicijų į miškų sektorių, e, kuris būtų grindžiamas atspariais miškais, e, tvaria ekonomika ir tvariu valdymu. Tai yra pagrindas, kuriuo galim veiksmingai kovoti su klimato kaita. Na ir visame tame kontekste ES miškų strategija yra labai svarbus dokumentas, strategijoje yra tikrai e, labai svarbių e, ingredientų, tikslų, bet svarbiausias klausimas yra štai koks. E, ar iš tikrųjų Europo, pagal ES miškų strategiją numatytas, numatytas tinkamas miškų valdymas, kad strategiją būtų galima paversti konkrečiais veiksmais? Na ir dabar aš norėčiau pabrėžti, kad labai e, svarbu e, e, turėti politiką, kuri būtų orientuota į mokslinius rezultatus. Ir kartu reikia palaikyti mokslinį dialogą. To aš kol kas pasigendu ES miškų strategijoje. Nes neturint stiprios miškų uh, E, politikos, kuri būtų e, pagrįsta mokslo duomenimis, e, sunkiai bus gyvendinama ES miškų strategija. Labai ačiū, buvo labai įdomu išgirsti jūsų mintis. Dabar galime turbūt kreiptis į mūsų kitą svečią, tai yra Haiki Granholma. Prašom, žodis jums. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė, e, gerbiami parlamento nariai, kolegos. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti parlamentą, e, pasisveikinti su jumis ir padėkoti visiems trims komitetams, kad surengėte šį klausimą. Manau, tai yra puikus pavyzdys, kuris e, demonstruoja parlamento susidomėjimą miškininkysės klausimais per pastorius metus ir labai džiaugiamės šiuo renginiu. Aš uh, norėčiau padėkoti asmeniškai už galimybę Jums pristatyti mūsų tiesioginę patirtį apie e, įgyvendinant ES miškų strategiją per pastarius metus. Aš norėčiau pasakyti, kad ES miškų strategija yra labai geras dokumentas, bet e, svarbiausias dabar uždavinys, e, kaip užtikrinti vientisumą ir E, koordinavimo veiksmų įgyvendinant e, politikos priemonės ir jas rengiant. Aš norėčiau taip pat pasakyti, kad e, miškininkystė ir patikimas miškų valdymas yra tarsi tiltas tarp miestų, kaimo vietovių, pramonės ir vietos nacionalinio ir globalaus aplinkos aspekto. E, kaip reikia veikti? Yra galimybė pagerinti dar gyventinimą šios strategijos ir reikia renkti politikos priemonės. Mes turėtume daug dėmesio tam skirti, taip pat politikos priemonių gyvendinimui ir peržiūrėjai bei vertinimui. Kas? Klausimas toks, kas įgyvendina strategiją? Ar kam jis skirta? visi turi įsitraukti komisijos įvairūs generaliniai direktoratai, valdybės narės, parlamentas, nuolatinis miškininkystės komitetas ir kitos grupės bei veikėjai, kurie yra susijęs su miškininkystės verslu. Kelias į priekį. Mes norėtume, kad miškai taptų sprendimo dalimi ir šio požiūriu miškų sektorius ir ES miškų strategija turėtų užtikrinti rezultatus. Mes turėtume siekti, kad būtų e, laikomi svarbiais miškininkystės klausimais po 2019 metų e, ir mes norėtume, kad miškininkystės klausimai būtų įtraukti į naują komisijos darbo programą ir į Europos parlamento darbo atvarkę. Manau, kad e, galima kalbėti apie daugelį sėkmės istorijų, nenorėčiau dabar detaliai apie tai kalbėti. Gal e, vėliau galėsite susipažinti su skaidrėmis visomis. Tik e, norėčiau pasakyti, kad reikia sieti miškininkystės e, politiką su kitais sektoriais, pavyzdžiui, bioįvairovės, ekonomikos sektoriais sektoriais ir mes jau turime labai gerą įgyvendinimo struktūrą e, visų priemonių. Atlikta nemažai tyrimų įgyvendinant strategiją, tačiau kai kuriais atvejais reikia dar atsakyti į klausimą, ar e, veiksmingai yra įgyvendinama ES miškų strategija. Kokia patirtis įgyvendinant strategiją? sėkmingiausi pavyzdžiai yra tie, kurie e, rodo, kad dirbama kartu, dirbant kartu galima užtikrinti geriausius rezultatus. Ir e, mes taip pat turime įvertinti miškininkystės politikos kriterijus, kaip skirtinguose kontekstuose juos įgyvendinti. Pavyzdžiui, E, galvojant apie galutinį biomasės e, panaudojimą, reikia taip pat taikyti e, riziką pagrįstą požiūrį. Bendradarbiavimas tarp skirtingų grupių yra labai svarbus, jis jau egzistuoja ir aš norėčiau dar kartą pasakyti, kad parlamentas vaidina labai svarbu vaidmenį rengdamas viešuosius klausimus. Ką galima geriau daryti. Vienas iš aktualiausių klausimų yra taip vadinamas LULUCF reglamentas. Nebijokite, aš nekalbėsiu išsamei apie jį, bet norėčiau pasakyti tik tai, kad ES miškų strategijoje apie e, šį reglamentą daug e, nekalbama. Komisijos pasiūlymas e, vertino ne tiek socialinį ekonominį poveikį pasiūlymo, kiek mes žinome, taip pat dėl vientisumo e, yra klausimų, ar tai atitinka atsinaunančios energetikos augimo tikslus, kurių visi siekiame. Taip pat e, atliktas tyrimas apie veiksmingumą ES politikos priemonių iš pramonės požiūrio taško, bet e, mūsų nuomonė tas tyrimas e, nėra pakartotinis. Reikėtų pasižiūrėti, kaip viskas e, vyksta toliau po to, kai jau buvo atliktas tyrimas. Ir ką galvojant apie ateitį reikėtų akcentuoti? Manau, kad e, akivaizdu, kad reikia užtikrinti didesnį nuoseklumą, vientisumą, sąsajas tarp įvairių politikos krypčių ir numatyti didesnį vaidmenį miškams ateityje, galvojant apie investicijas, inovacijas, kaimo plėtrą ir panašiai. Mes tikimės, kad informacinė bazė sustiprės. Žinome, kad šis klausimas yra labai jautrus daugeliu valstybių narių, tačiau manome, kad mes galėtume taikyti tam tikrus modelius ir galėtume tokiu būdu pagerinti informacinę bazę. Taip pat norėtume, kad būtų e, naudojamos pažangesnės technologijos šioje srityje. Mes e, manome, kad nuolatinis miškų komitetas turėtų daugiau dėmesio skirti vertės grandiniai ir miškų valdymui. Reikėtų taip pat užtikrinti sąveikas tarp vietos valstybių narių europinio ligmens. Pavyzdžiui, kai galvojame apie veiksmus skirtus kovoti su miškų kirtimu pasaulio mastu, mes turėtume galvoti ne tik apie problemą, bet galbūt galima pagalvoti apie pozityvesnį e, požiūrį ir galvoti, kaip įgyvendinti e, dar nuo atsakingą miškų vystimosi planą dėl ateities. Mes tikimės, kad atsiras daugiau išteklių, e, daugiau laikinų darbo grupių, daugiau investicijų, kad bus bendravimas su įvairiais suinteresuotais subjektais. Mums reikia pagerinti bendradarbiavimą. Valstybės narės taip pat turi ateityje geriau dirbti. Europos Sąjunga ar komisija turbūt ne viską turėtų daryti Europos Sąjungos lygmenių. Mes uh, turėtume galvoti galbūt kažką, kad kažką galima nuveikti ir tarptautiniu lygmeniu. Galiausiai, pirmininkė, galvojant apie kelią ateities, norime pasiūlyti bendrai gyvendinti ES miškų strategiją. Dabar atliekame išsamų vertinimą ir tikimės, kad miškų strategija bus tarp e, naujos kadencijos parlamento ir kitos komisijos pagrindinių prioritetų. Mes norime dirbti įvairiuose forumuose ir norime akcentuoti miškininkystės sektoriaus svarbą. Dėkuoju, pirmininkė. Labai ačiū. Ponas Agnių pirmasis norėtų pasisakyti iš parlamentų narių. Dėkuoju, pirmininkė. Man labai malonu, kad man pirmajam suteikite žodį, nes tikriausiai įsivaizduojate, ką pasakysiu. E, miškų sektorius nėra ES kompetencija. Išklausėme pasisakymų ir yra svečių visuomenės narių salėje ir visi pagalvos dabar, kad ES, kaip ir žemės ūkija, tokia pat kompetencija e, miškininkystės sektorio turi, bet taip nėra tiems parlamento nariams, kurie turėtų atstovauti žmonėms, valstybių narių piliečiams, noriu pasakyti, kad jūs dabar esate tarsi bendrininkai komisijos e, darbų, jūs neturite teisės apie tai kalbėti. Ir jeigu viskas taip toliau vyks, tai sukursime precedentą. Jeigu komisija gali kištis į tai, tai kodėl tada jinai negali nustatyti pajamų mokesčio, kodėl negali koreguoti mokyklų programų, kodėl negali uh, aiškinti valstybės narėms, kaip uh, vykdyti sveikatos apsaugą apsaugą, kaip tvarkyti sveikatos apsaugos sistemas, man atrodo, kad netinkamas toks dalykas yra. Ir aš norėčiau dabar paklausti jūsų, jeigu, pavyzdžiui, valstybės narės ignoruos komisiją, ar jos bus paduotos į teismą, ar bus kreiptas į Europos teisingumo teismą. Ačiū. supratome jūsų mintis, bet jeigu kalbėsime apie koordinavimą, e, reikia dirbti bendrai, siekiant bendro gėrio. Ponas Vaits, dėkoju. Aš manau, kad Europos Sąjunga e, turėtų domėtis miškų valdymu. Ir mes turime galvoti, kaip sumažinti temperatūros kilimą ir dėl to Europos Sąjunga turėtų kalbėti apie tokius dalykus. Labai dažnai mes pirštu rodome į trečiasias šalis. Kaltiname jas, kad kerta didelius miškų plotus, bet netgi valstybėse narėse yra problemų Lenkijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, jos dabar jau yra valstybės narės. Ir klausimas būtų toks, kaip užtikrinti darnų miškų valdymą. Europos Sąjungoje labai dažnai aktyvūs ūkininkai atsakingi yra ir už miškus ir jiems taip pat labai svarbu uh, E, žinoti, kiek kainuoja, pavyzdžiui, lapuočiai, kokia jų yra vertė. Dėkoju. Prašau nepamiršti, kad dar e, bus dvi darbo sesijos, e, taigi turime daug ką nuveikti. Ponas Planagan, dėkoju ponai Palahui noriu pateikti klausimą, nežinau, teisingai ištarsiu jo pavardę. Jis kalbėjo apie veiksmingą mokslo politiką. Džiaugiuosi, kad jūs paminėjote mokslą. Noriu pasakyti, kad aš labai rėmiau, palaikiau biomasės idėją kaip energetikos šaltinį ir savo šalyje. Bet man atrodo, kad aš jau kur kas daugiau sužinojau, pirmiausia, iš Princeton universiteto profesoriaus Tim Setchinger. Ir jisai e, sako, kad Newcastle biomasė, kuri yra naudojama, e, 70 procentų daugiau šiltname efekto išskiria dujų negu kad anglis deginama. Aš girdėjau, kaip ponas Sečinga kalbėjo apie tai ir e, E, buvo e, užduotas klausimas šiam profesoriui, buvo pasakyta, kad galbūt geriau būtų grįžti prie anglies. Aš nežinau, ar jis e, iš tikrųjų, kai iškertami medžiai, tai jie nebegali išskirti, mm, sugerti daugiau CO2. Ir aš noriu paklausti jūsų, ką jūs galvojate apie tai. Jisai E, taip pat sakė, kad vienas e, hektaras saulės baterijų kaip šimtas hektarų miškų turėtų tokį pat poveikį. Atsiprašau, man duktė skambina. Viršijote regis savo skirtą pasisakymo laiką. Dabar žodis kitai kolegijai. Pone Müller. Mums e, reikia tikros deramos strategijos užtikrinančios e, tvarę miškininkystės pramonę ir inovacijas ateityje. Žinoma, klimato apsauga, bioįvairovė labai svarbės rytis, bet čia šiuo atveju mes kalbame apie tai, kad kalbame ir apie miškų savininkų teisių apsaugą. E, jūs jau minėjote, kad kartais e, nuolatinis e, miškinkystės komitetas neturi pakankamai galių savo santykiuose su įvairiais generaliniais direktoratais komisijoje, o mums reikia užtikrinti nuoseklumą tarp įvairių politikos sričių. Uh, E, tarkime, diskusijos dėl BŽUP ir dėl būsimo LULUCF reglamento. Ar iš tikrųjų galvojate, kad pakankamai gerai dirbame su akademinė visuomenė ir ar e, moksliniai duomenys pakankamai inkorporuojami į mūsų veiksmus? Pone Virkunen. Dėkoju, dėkoju mūsų ekspertams. Mes žinome, kad e, miškų, miškinkistės politika yra valstybių narių e, kompetencijos rytis, bet kadangi mes daug teisės aktų priimame energetikos ir klimato kaitos politikoje, e, tai suprantame, kad tai taip pat labai artimai siejasi ir su miškinkistės politika. Buvo paminėta, kad mūsų miškų strategija, apskaitai kalbant, yra gera, o galbūt e, kai ko trūksta ir jeigu taip, tai kuo reikėtų tą strategiją papildyti. Jūs taip pat minėjote, kad e, e, mes stengiamės šios strategijos dėka pasiekti geresnio koordinavimo ir susikalbėjimo, bet ar nėra ji pernelyg silpna? jūs e, paminėjote, kad e, nuolatinio komitetų e, ekspertinės žinios turėtų būti labiau panaudojamos, rengiant strategijas ir jų įgyvendimą. Ar negalvojate, kad geriau reikėtų ES lygmenių panaudoti poveikio vertinimo mechanizmus? Buvo paminėta, kad LULUCF toli gražu nėra labai geras pavyzdys, nes galbūt nesiremia E, paskutinė tinkamiausia informacija. O gal turite ir gerų pavyzdžių, e, kai atsižvelgiama į nuolatinio komiteto nuomonę ir kai teisingai atsižvelgiama į poveikio vertinimus miškininkystės sektoriuje. Dėkoju, prašyčiau neviršyti jums skirto laiko. Dabar žodis ponui Andrijūr. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti už iniciatyvą ir padėkoti dviems prelegentams, nes mes kalbam apie bendrą paveldą ir kaip komisijos atstovė paminėjo, kad e, iš tikrųjų čia dabar laikas skambinti pavojaus e, varpais perspėti dėl miškų likimo. Antai 2000. 15 metais mm, patvirtintas miškininkystės strategijos įgyvendinimo planas e, turėtų būti tinkamai įgyvendinamas. Aš pritariu šiam planui ir e, labai gerai, kad atliekama e, įgyvendinimo peržiūra, įvertinimas. Ir iš tikrųjų tada duoda pagrindą mąstyti kokias priemonės ES lygių būtų galima taikyti. Ir be to būtų galima pamastyti, kokiųgi fondų ES lėšų būtų galima panaudoti įgyvendinant planą. Ponas Denano, taip, mes kalbam apie atsinaujinamą į energijos šaltinį. Uh, bet nemažai mokslin, kartu mokslinių tyrimų buvo atlikta ir kartu e, daroma išvada, kad e, strategijos įgyvendinimo e, reikalai dar šlubuoja. Maničiau, mes šiandien turėtume eiti toliau. Turiu galvoje imtis veiksmų ES lygių, nors suprantama miškininkystė yra valstybių narių kompetencija, bet mes kalbam apie savo miškų ateitį. Ir klausimas toks, kaip ES ar LULUCF reglamento uh, pavydalu ar BŽUP uh, priemonė galėtų atsakyti į tuos didžiuosius klausimus. Kopa Kožeka atstovų, e, prašau pasisakyti, miškininkystės grupės atstovų. Dėkuoju, ponė pirmininkė, e, ponės ir ponai. Ačiū už galimybę e, padaryti trumpą pareiškimą. Aš pastebėjau, kad kai kalbame apie klimato kaitą ir apie Paryžiaus susitarimų įgyvenimą, kai kalbame apie tai, kaip e, norime plėtoti savo energetiką ateityje, tai kalbame apie miškininkystę. Miškininkystės politika egzistuos, ar mums tai patinka ar ne. E, mūsų pagrindinis rūpestis yra štai koks, jeigu pažvelgsit į kitas e, politikos sritis, kur daroma nuoroda į miškinkysės politiką, į miškų savininkus, tai tos nuorodos turi būti darnios e, ir nuoseklios. E, veiksmai, kurių įmamasi, turi padėti miškų savininkams, e, visiems žmonėms, kurie dirba ūkiuose. Mums reikia gerai valdomos miškininkystės politikos, E, miškai, mediena yra labai svarbus ir todėl mums reikia ir toliau e, stiprios e, miškų politikos. Tai susiję taip pat ir su tinkama bioekonomika, nemažiau svarbia. Dėkoju, dabar kreipiuosi į mūsų ekspertus, prelegentus, kad jie galėtų atsakyti į klausimus po dvi ar tris minutės kiekvienam. Kiekvienam iš eilės. Ponas Palahy, dėkoju už įdomius klausimus. Dėl e, miškų bioenergetikos, ko gero reikėtų keletos dienų tai temai aptarti, tai sudėtinga tema, ten pakliūna tūkstančiai įvairiausių dalykų, tad labai e, pateikti vertinimą ar ta energetika būtų gera ar bloga, aš manau, kad e, kai kuriuose vietovėse tokia politika, tokia energetika būtų prasminga, kitur ne. Bet kiek aš suprantu, kad miškininkystės niša yra e, iškasnio kūro pakeitimas atsinaujinančiais medienos produktais. Buvo klausima taip pat, ar pakankamai pasinaudojama mokslo žiniomis e, diskusijose dėl miškininkystės pramonės. Aš manau, kad iš tikrųjų dar ne. Mums reikia tinkamo dialogo paremto moksliniais tyrimais, e, įvertinant e, miško išteklių lūkesčius. Matome taip pat, kad daugėja dezinformacijos. Šioje politikoje reikia ne vien tik tai reaguoti, bet ir veikti proaktyviai, e, problemas reikia svarstyti iš anksto ir tam reikia e, politikos paremtos mokslų, e, kuriai e, tarpininkautų e, sąžiningi tarpininkai. Kalbant apie Europos e, miškų politikos strategijos turinį, Tai pats e, dokumentas yra labai geras, jame e, visos e, svarbiausios temos atspindėtos, iškelti aktualiausi klausimai, bet klausimas iš tikrųjų, ar tai strateginis mechanizmas įgyvendinant miškinkistės politiką Europoje. Ir mano kolegos paminėjo keletą tiesiekuros iniciatyvų, kurių buvo imtasi, ko gero, tinkamai neatsižvelgiant į ES miškų politiką. Buvo klausimas taip pat e, apie miškinkystės e, priemonės, e, panaudojant kaimo plėtros fondus. Jau buvo komisijos paminėta, kad apie 7 milijardai eurų yra tam skirta, bet reiktų paklausti, ar 5 procentų tų fondų užtenka 70, 40 procentų ES teritorijos. Kitas reikalas kad e, reikia labai e, nuoseklaus vertinimo, kuris įvertintų tas miškininkistės priemonės. Iš mano pusės tiek. Dėkuoju pirmininkė, ačiū už klausimus. E, vienas iš svarbesnių politikos klausimų yra klausimas dėl kompetencijų, bet aš jį nesigilinsiu. Taip, egzistuoja keletas politikos ryčių, kur e, miškinkystės klausimai atsispindi ir būtent todėl buvo ir parengta ta miško strategija. Aš kvieščiau visus e, pasiskaityti, kaip e, daugiau ar mažiau kontekstas ir ES miškų strategijos reikalingumas buvo apibendrintas. Pravartu būtų tai visiems paskaityti. Aš e, ne visai atsimenu klausiusių pavardžių, bet pabandysiu atsakyti į klausimus. Regis buvo klausima apie tai, e, kas šioje strategijoje yra gero ir ko trūksta. Aš manau, kad e, ta strategija nėra e, dokumentas, kurį parašome ir po to siunčiame į archyvą. Į strategiją reikia žiūrėti kaip į priemonę tam tikriems tikslams pasiekti. Ir e, kai tikslai ir aplinkinis pasaulis keičiasi, reikia ją koreguoti. Taigi, kai kalbame apie e, ES bioekonomikos strategiją, kai kalbame apie kaimo plėtros mechanizmus arba kai svarstome bioįvairovės programas, mums privalu e, inkorporuoti viziją dėl miškų į tuos pasvarstymus, į tuos pamastymus ir padaryti tai, kuo galima greičiau. Buvo taip pat klausima apie gerus pavyzdžius, kai nuolatinis miškinkistės komitetas galėjo įtakoti sprendimus. Aš jau paminėjau, kad kai buvo svarstomas tvarumo e, klausimas ir kriterijai, e, tai e, komiteto darbas tam pasitarnavo, buvo nuspręsta naudotis riziką pagrįstų požiūrių ir tai buvo įtraukta ir į komisijos pasiūlymą dėl atsinaujinančios energetikos ir e, miškų biomasės tvarkymo. E, yra e, teigiamas patirties taip pat, e, kuriant Europos e, miško gaisrų informacinę sistemą. E, savo šalyje mes neipatingai su tuo susidūrime, bet girdėjau labai gerų atsiliepimų apie tos sistemos veiklą, tad manyčiau, kad tai geras bendradarbiavimo pavyzdys. Taip pat e, buvo klausimas dėl tvarumo kriterijų įgyvendinant Forest Europe programą praeitįje. Aš manau, kad kada buvo ieškama e, e, biokriterijų e, FSM kontekste, jais buvo pasiremta, jie buvo taikomi. Tai aš tikiuosi, kad sugebėjau atsakyti į daugumą už užduotų klausimų. Dėkui. Ekspertom za prezentaciją, dėkui Państwu za pytanie, za odpowiedź. Dėkoju. Uh, delegatams už klausimus, ekspertams už atsakymus. Dabar antroji mūsų sesija, jai e, pir, pirmininkaus, ponė Kopalanatrai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, tik penkias minutės vėluojame pagal mūsų tvarkaraštį. Mm, Pono Buzeko vardu, e, įtre komiteto pirmininko vardu, turiu pasakyti, kad mes aukštai vertiname e, šį bendrą renginį. Džiaugiamės, kad dabar antrą kartą vyksta klausimai dėl miškų strategijos. E, mes čia kalbėsime dabar apie bioekonomiką ir inovacijas. E, čia du prelegentai. Pirmiausia, ponas Gutenberg. Jis yra Vokietijos miškų savininkų asociacijos pirmininkas. E, jis taip pat turi savo miškinkystės įmonę ir e, taip pat e, yra baigęs miškininkystės, filosofijos ir ekonomikos studijas. Taigi žodis ponui Gutenberg. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai. E, pirmiausia, leiskite ir man pasveikinti jūs, nusprendusi surenkti daugia disciplininę daugia disciplininį renginį Taip pat e, aš e, noriu padėkoti už tai, kad pakvietėte mane e, kaip vieną iš miškų savininkų, kad pasidalinčiau su jumis mūsų lūkesčiais ir vizijomis. Kas mes esame tie miškų savininkai, skirtingai nuo žemės ūkio darbuotojų, mes mažiau pastebimi, nors mūsų yra ir nemažai, apie 16 milijonų visoje Europos Sąjungoje e, didelis skaičius, bet mes esame smulkus ūkininkai, vidutinis e, miškų ūkis Europos Sąjungoje yra penkių ar šešių futbolo aikščių dydžio. Bet tai taip pat parodo ir mūsų didžiausias, e, didžiausią potencialą ir iššūkius. Mes Tačiau e, esame vienijami pagarbos ir nuolankumo prieš e, tuos sudėtingus ir dinaminius gamtos procesus, kuriuos kiekvieną dieną stebime miškuose. E, mums atrodo, kad tvarus miškų valdymas yra įmanomas tik tada, jeigu tai atliksime tikrai holistiškai. Tai reiškia, jeigu į visas problemas bus atsižvelgiama. Kai sakau holistiškai, tai reiškia kasdienio kompromiso ir e, pusiausvyros ieškojimas. Ir jeigu yra suteikiama daugiau dėmesio vienam iš ramščių, visa sistema gali sugriūti. Mūsų miškai e, atspindi gebėjimą atlikti daugelį funkcijų, tai tiesiog šimta darbis mechanizmas. E, mes e, miškuose matome deguonės generavimą, miškai surenka ir išgrindina vandenį, stabilizuoja dirbą, tai prieglopstis faunai ir florai, kraštovaizdžio architektas, rekreacinių renginių vieta, švietimo centras ir svarbiausia atsinaujinančio e, atsinaujinančios medienos šaltinis. Taigi labai svarbu panaudoti tai ir tą galime padaryti tik tai tada, jeigu atsisakysime trumpa žiūrio zeitgeist požiūrio. E, investuojame į e, medžius, jie e, auga šimtą metų, todėl politikos kaitaliuojimas kas penkis ar dešimt metų neprisideda prie mūsų motivacijos nuosekliai dirbti ateityje. 1998 metais e, priimta ES miškų strategija buvo pirmasis signalas e, sprendimų prieimėjams, kad šis išteklis yra labai svarbus, jis teigiamai įtakoja mūsų kasdienį gyvenimą. Žinoma, nereikia užmiršti subsidiarumo principą, kalbant apie miškus. E, Ir e, šiame kontekste mes negalime pritarti įvairiems reikalavimais post e, e, reikalavimams, kurie yra paremti ideologija. Mums reikia neužmiršti taip pat, kad kiekvienas sprendimas atneša ir finansinę riziką. Ir šią prasme mes skiriamės nuo kitų taip vadinamų suinteresuotųjų šalių. Todėl mes ir prašome uh, kad e, šią prasme e, mes galėtume e, susilaukti tam tikro preferencinio traktavimo. Aš galiu priminti, kad 96 metais vienas iš Europos parlamentų narių, seras Davidas Tomas, rašė, ES miškų strategija turi atsižvelgti į tai, kad dauguma Europos uh, miškų yra milijonų miškų savininkų nuosavybė ir jų teisės privala, privalu gerbti. Šiandieną ta rekomendacija yra juo labiau aktuali. Taigi, pirmoji strategija labai aiškiai pasintė signalą kitiems e, sektoriams, kad jie turi gerbti miškų e, reikalus ir įgyvendinti savo politiką atsižvelgiant į subsidiarumo principą. Dabar mes matome, kad kartais miškininkystės politika kartais suprantama kaip tarnaitė kitų sektorių atžvilgių. Mes matome, kad tai atsispindi ir e, kasdieniuose E, svarstymuose, ar tai būtų teisėkuros svarstymai dėl LULUCF, RED2 ar kitų problemų. Manytume, kad e, miškų politika, jeigu rimtai ją būtų žiūrima, e, turėtų labiau prisidėti prie kitų politikų formavimo. Darna, nuoseklumas. Koks yra svarbiausias to tikslas? Manau, kad e, e, akivaizdžios sąsajos tarp miškų strategijos, e, tūkstantmečio tikslų ir Paryžiaus susitarimų yra svarbus signalas siekti nuoseklios ES politikos, nepriklausomai nuo to, apie kurį sektorių kalbame. Mūsų vartojimas labai neigiamai įtakoja išteklius trečiosiose šalyse mes aplinkosaugos e, poveikį ES eksportuojame kitiems. Mes taip pat turime atsižvelgti į gamtos išteklius kaip į prioritetą. Miškai yra labai svarbi kaimo vietovių e, dalis. Ir Mes taip pat žinome, kad ir kaimo stabilumas ir augimas priklauso nuo medžiagų ir produktų iš mūsų miškų. Mūsų protėviai e, investavo į miškus ir iš ten gaudavo statybinės medžiagas, e, medį, medžio produktus, e, taip pat ir žvėrieną, uogas, grybus ir taip toliau. Na, o e, praėjus daugeliui kartų mes žiūrime į mišką e, lygiai taip pat, tarsi miškas turėtų mums teikti statybinės medžiagas, bioenergetiką ir kitus produktus. E, Taigi mums reikia plačiau žiūrėti į visas tas sudėtingas sritis. Mes 21-ame amžiuje e, turime stengtis e, kitų kartų labui, kad sukursime tinkamą mechanizmą tvarkyti mūsų miškus kaip vieną iš svarbiausių išteklių. Speaker, uh, Trys sekundės dar liko. Toliau išklausysim pono Konrado Domaševskio. Jis turi daktaro laipsnį iš miškininkystės mokslo. Kartu jis e, Lenkijos aplinkosaugos, apsaugos, aplinkosaugos ministerijos patarėjas ir mm, Lenkijos miškininkystės direktorato E, direktorius dirbo jau daugiau kaip 40 metų miškininkystės fronte. Prašom, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbimieji parlamento nariai. Priešingai negu prieš mane kalbėjęs kolega, aš e, atstovauju e, kitai pusiai, būtent uh, E, atsakau už miškus, kurie priklauso valstybei. 9 milijonus hektarų turim e, miškų Lenkijoje, kurių 90 procentų, 8 procentai tų miškų yra valstybės miškai, o, o didžioji dauguma yra privatus. Turiu pasakyti, kad sutinku su prieš tai kalbėjusiais kolegomis, kurie minėjo, kad nauja ES miškų strategija tai e, strategija, kuri, kuri e, skirta miškininkystės politikos įgyvendinimui. E, dabar, kai e, pasirodė ES miškų strategija, tai aš asmeniškai buvau labai patenkintas, nes e, iš strategijos suprat, mačiau, kad iš tikrųjų jie apriepia nemažai tų įstatymų, kuriuos mes priėmėm ir įgyvendinom Lenkijoje. Iš teisinės ir kit, kitos pusės ES miškų strategiją nelabai lengva įgyvendinti ir tai dėl įvairių priežasčių. Visų pirma, įgyvendinimo būdai, e, strategiją įgyvendinančios institucijos, turint galvoje kartu kovą su klimato kaita, tai turint galvoje visus tuos e, veiksnius, labai e, sunku vis dėlto užtikrinti tvarų miškų valdymą. Ponios ir ponai, turint galvoje, kiek tam tikrose valstybėse narėse kertama miško, ir antai nustatant tam tikras kvotas ar, ar įstatymas priimant, Tai vėlgi pirmiausia reikėtų e, pakeisti miško naudojimo būdą, mažinti miškų kirtimą, pasitelkdami turimą patirtį. Reikėtų nepamiršti štai ko, kad kai kalbam apie tvarų miškų valdymą, tai irgi jau yra modelis, E, kuris svarbus e, apskritai ekonomikos e, tvariam, tvariai ekonomikai. Kita vertus, turint galvoje apskritai ekonominę veiklą, labai sunku būtų palaikyti miškininkystės tvarų valdymą. Yra tam tikrų ribų, uh, Taip, mes žinom, kad miškai e, sugeria CO2, bet kita vertus, jeigu bus nesilaikoma tam tikrų um, taisyklių, tai e, vėlgi miškai nebetliks tos um, sugeriamosios funkcijos. Mes neturėtume neturėtume e, turėti tokios strategijos, kuri būtų grindžiama egocentriniu požiūriu, kai atsižvelgiama vien į tiesiog atskirų žmonių poreikius. Reikėtų į šitą reiškinį žiūrėti plačiau, um, žiūrėti, kaip vystosi pramonė, uh, fra, susifragmentavimas ir miškai šiame uh, kontekste yra savotiškos salos. Salos, kuriuose vyksta natūralūs procesai, gam, gamtiniai procesai. Kai kalbama apie pirmykščius miškus, tai čia apskritai reikėtų pamiršti pačią savoką, nes tokių kaip pirmykščių miškų jau seniai nebėra dėl žmonių veiklos. Tad kalbant apie miškininkystės politiką, pirmiausia, reikėtų numatyti tinkamą tvarų miškų valdymą, atsižvelgiant į įvairias miškų funkcijas, jų įgyvendinimą turiu galvoje miško socialinę, aplinkosauginę funkciją ir kitas. Ponius ir ponai, norėčiau pasakyti dar štai, ką gal aš nuskambėsiu kiek neigiamai, mes vis dėlto turim naują miškų strategiją, kurią reikia įgyvendinti ir nereikėtų pamiršti COP24 susitikimo, kurioje bus e, kaip tik pateikta ir tvirtinama naujoji pasaulinė miškų strategija. Kartu nereikėtų pamiršti ir kitos veiklos, kitų veiksmų miškininkystės e, srityje, kuriomis siekiama sumažinti ypač CO2 išmetalus. Kita veiksmų pagal strategiją sritis, tai e, veiksmai grindžiami miškininkystės produktų medienos grandinės e, savoką. E, Sakykime, Lenkijoje pas mus dabar imamas iniciatyvų skatinti daugiau panaudoti medienos statybos pramonėje. To siekti labiau ateityje skatinti medinių namų statybą. Mes turim konkrečių projektų tam numatę. Toliau kalbant apie miškų ar medienos e, energetinę vertę, kai medžiai panaudojami e, energetikos tikslams, tai kol kas mes neturim aiškios strategijos, neturim net paties reiškinio aiškios apibriešties. dabar mm, medieną panaudojant energetikai, tai vėlgi mastom apie naujus būdus. Bet e, kalbant apie miškų valdymą, tai aišku, reikėtų nepamiršti tam tikrų teisinių aspektų. Šio klausimo pradžioje buvo paminėti miškų gaisrai. Mūsų Lenkijos miškai kenčia ar jau nukentėjo nuo didelių audrų, kurios sunaikino šimtus tūkstančių hektarų miškų. Ir kartais mums nepavyksta patiems vieniems kovoti su šia gamtinė nelaimė. Kita vertus, tai nėra vien gamtinė nelaimė, gamtos nelaimė. Tai priklauso ir nuo kitų tam tikrų dalykų. Dabar klausimų ir atsakymų laikas. Po vieną minutę e, skirsiu paklausėjams. Trys užsirašė e, kalbėti ar klausė pirmoji ponia Kato. Ačiū ponė pirmininkė, labai malonu, kad pamatėm gražių miškų vaizdų mano pačio šaly mes tiesiog vos ne iki gal, visai išnaikinom miškus. Dabar dėl miškų strategijos dėrėjimo su Paryžiaus susitarimu. Tai klausimas toks, ar miškų kirtimas atitinka e, miškų sugeriama, suger, sugerimo lygį ir ar tai dera su gamtos išsaugojimo tikslais. E, Ypač kalbant apie Lenkiją, norėčiau paklausti. Taip, aš suprantu, kad miškų plotų didėja, iš tikrųjų didėja, bet e, saugomų vietovių skaičius mažėja. Lenkija turi 9 milijonus hektarų miškų, sodintinių miškų. Tai kodėl jūs e, dabar e, vien tik tai orientuojanties į tą vieną, tik tai nedidelę plot, nedidelį plotą, kur, žinom, mes e, turim šiaip jau ten didelę biologinę įvairovę ir vėl kaip jūsų veikla paveiks nesenas teisingumo teismo e, sprendimas. Pone Müller, ačiū. Turiu klausimą ponui Gutenbergui. Ar vėlgi, jūsų manimų, e, reikėtų atnaujinti dėrybas dėl Europos e, miškų konvencijos, ar reikia užtikrinti tam tikrą stabilumą, ar nemanot, kad kitų sričių politika e, savotiškai, mm, savotiškai pažeidžiamos nuosavybės teisės, jūs paminėjote antai per didelį reglamentavimą, ar užtektų uh, mokslininkų išvadų apie tvarų, e, tvarius miškus ir miškų panaudojimą. Ar tą turint mes galėtume tinkamai apsaugoti miškus? Ar turėtume atitinkamai formuoti e, miškininkystės politiką, kur aiškiai būtų pasakyta, kad kitos ir tų sričių politika nesikirstų su ją. Aš norėčiau paklausti kaip Lenkijos valdžios atstovo, kaip jūs e, galite, ką galite paaiškinti apie, pavyzdžiui, Natūra 2000 saugomą teritoriją, e, kur yra daug ažuolynų ir kur yra daug e, spigliuočių ir jie gal šimt, yra labai seni tie medžiai šimtų metų ir e, jie dabar yra kertami, ponas Kužmiuk. Dėkoju. Norėčiau kreiptis į poną Tomaševskį. E, pažiūrėkime į Paryžiaus susitarimą. E, e, Siekiame užtikrinti, kad miškai prisidėtų prie CO2 emisijų mažinimo. Bet jeigu žiūrėsime Europos Sąjungos lygmenį, tai tarsi nenumatyta tok, toks vaidmuo miškams. Ponas Lins, dėkoju. Ponai e, Gutenbergui noriu pateikti klausimą. Jūs labai aiškiai pasakėte, kad miškininkystės klausimas yra labai vairialypis dėl funkcijų, dėl interesų. Taip pat e, reikia e, minėti subsidiarumo klausimą, savininkų teisių klausimą. Ir matome, kad kartais skirtingos politikos kryptis turi tarsi, atlieka tarsi papildomumo e, poveikį ir taip pat e, e komisija įgyvena tam tikras priemonės ir turime e, LULU CF, e, tai yra klimato apsaugos politika. Galbūt jūs galite kai ką paaiškinti, jeigu taisyklės bus labai griežtos, ar mes užtikrinsime miškų daugia funkciškumą. Ar nereikia galvoti apie vieną miškų funkcijos, funkciją ir tokią politiką? Dvi su pusė minutės kiekvienam kalbėtojui gal pavyks e, per penkias minutės atsakyti abiems kalbėtojams į klausimus, ponė Sugutenberg. Dėkoju Jums už įdomius klausimus. Galbūt aš pradėsiu nuo paskutinio apie daugia funkciškumą miškų. Tai klausimas, kurį pateikė ponas Lins. Atsakymas yra ne. Daugia funkcionalumo ateitis mums atrodo nėra visiškai aiški, nėra tai pripažįstama. Jeigu bus e, bandoma apriboti, nustatyti tam tikras ribas ir nebus atsižvelgta tada į miškų išteklių e, vystimą. Ir tai labai bus svarbu kaimo plėtrai ateityje. Ir vienas iš klausimų būtų, kaip e, motivuoti 16 milijonų miškų savininkų, kaip juos paskatinti e, naudoti deramai patį išmaniausią išteklių, kurį turime Europoje. Kai žiūrime į miškus, matome, kad CO2 absorbavimas yra labai svarbus aspektas, bet tai nėra vienintelis dalykas. LULUCF akcentuoja absorbavimo aspektą bet nežiūrima į kitas dvi funkcijas. Tai yra e, saugojimas ir pakeitimas. Jeigu kalbėsime apie klimato kaitos pasiekmių švelnimą, tie du elementai pastarėjai yra labai svarbus ir LULCEF pasiūlymuose kaip tik jie neatsispindi. Ponios Miller klausimas dėl privalomo susitarimo Forest Europe. Mums reikia tokio susitarimo. Kodėl? tai gali būti vienintelis tvirtas teisinis atspirties taškas. Jau kalbėjome ką tik tai apie nuoseklumą. Ir vienas iš parlamento narių pateikė klausimą, kodėl mums viso to reikia. Europos e, Sąjungoje egzistuoja apie 400 priemonių politikos, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su miškininkystė. Ir jeigu mes sukursime kažkokį kitą teisinį e, pagrindą, kuris prieštaraus visoms toms taisyklėms, mes e, galima, galime apibrėžti tikslus, galime gyventi strategiją, jeigu turėsime atspirties tašką. Reikia veikti visos Europos lygmenių, nes e, reikia reglamentuoti tuos dalykus pagal narystės principą. Susi, subsidiarumas e, yra svarbus dalykas ir mes turime galvoti apie visos Europos mastą, ne Europos Sąjungos lygmenį. Egzistuoja labai didelis skirtumas tarp tų dviejų lygmenų. Pone Kato, suderinamumas e, su Paryžiaus susitarimu. Ir aš galiu Jums atsakyti galvodamas apie Europos ar Vokietijos e, perspektyvą. 60-70 procentų tiek per metus padaugėja naudojimas, o Vokietija turi daugiausiai miškų ES ir mes laikomės e, labai paprasto darnumo tvarumo principo, ne kertame daugiau negu kad užauga miško man atrodo, būtų e, trumpalaikis požiūris koncentruotis vien tik tai į gavybą. Reikia galvoti ir apie pakaitinį poveikį. Dėkoju. Dabar ponas Tomaševskis. Labai ačiū už klausimą dėl e, Belovežo girios, apie Belovežo gyrę. Jeigu turėtume daugiau laiko, tai galėčiau aš jums kur kas daugiau paaiškinti. Reikia suvokti, kas vyksta tame miške ir galbūt galėsiu šiek tiek ir patikslinti kai ką. E, ši gire e, yra labai pasikeitusi nuo 48 metų, tai nebėra toks pirmykštis miškas. valdymas yra pasikeitęs nuo 48 metų. Mes matėme nuotraukas iš e, tarpukario laikotarpio ir matėme, kas vyko ten. E, labai intensyviai buvo tvarkomas tas miškas, ta gėre. Žmogui e, valdant miškus E, įskaitant mano šalį, užtikrinama yra biologinė įvairovė ir mes turime klasikinį pavyzdį miškų ekonomikos. Tai yra viena iš ekologinių zonų e, ir e, žinome, kad miškas yra ekologinis produktas ir tai yra naudinga bet tai nėra pirmykštis miškas, senas labai miškas ar kraštovaizdis. E, galima kalbėti apie landšaftą, e, yra įvairūs savireguliacijos procesai, kurie yra įgyvendinami E, miškai anksčiau apėmė 1-2 milijonus hektarų. Bet jeigu pasižiūrėsime į eglynus, kai kurie iš jų nyksta, e, ir tai natūralus procesas, o Belovežo girios atveju mes galime išlaikyti landšaftą, kraštovaizdį, kai kas galvoja, kad tai yra uh, pirmyštis e, peizažas, bet mes e, galime užtikrinti jo tvarumą tik tai e, tam tikromis miško tvarkos priemonėmis. Mes savo Belovežo girios dalyje nekertame medžių, taikome neaktyvų miško valdymą apsaugos tikslais ir dėl to e, ta dalis įtraukta į Natūra 2000. Ir žinome, kad m, mm, pakenkė m, mm, eglynams labai m, e, babždžiai e, kenkėjai prieš keletą mėnesių matėme tai ir miškose netoli Varšuvos E, tiksliau prie Varšuvos e, išvartyti buvo medžiai per audras. Mes inventorizavome išteklius Belovėžo girioje ir rezultatai bus greitai paskelbti, pateikti Europos teisingumo teismui kaip įrodymas tuo fakto, kad mes iš tikrųjų laikomės bioįvairovės principų ir gerbėme buveinių principus ir mes bandėme užkirsti kelią nelaimiai, kuri galėjo pabloginti dar tik tai būklę. Matėme, kad labai daug medžių sutrešusių yra. E, reikėjo kažką daryti, bet bioįvairovė nuo to nenukentėjo, mes bandome išsaugoti e, augalų ir gyvūnų buveinės. Belavežo girioje mes e, išmokėme taip tvarkytis e, su miškais dar vaikystėje. Paryžiaus tarimas LULCEF, ką mes darome, mes bandome pademonstruoti, kad miškų valdymas pagrįstas medžio anglimi leidžia siekti Paryžiaus tarimo tikslų. Ir tikiuosi, kad tai padės mums taip pat e, sumažins, sumažinti CO2 koncentraciją atmosferoje. Aš dabar turiu išbėgti kitą posėdį, suteiksiu žodį Pavelui Pots, kuris yra uh, E, Envi komiteto pirmininkas. Dėkoju. Kalbėsime dabar apie miškų aplinkos e, apsaugos vaidmenį, į miškų ekosistemas gilinsimės ir Ana Hago pirmoji kalbėtoja šioje dalyje. Ji e, Europos Sąjungos išteklių tinklo atstovė, užsima miškų atliekų ir klimato kaitos dalykais. Taigi, prašom, žodis jums. Dėkui, pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai, man garbė šiandieną pasakyti prieš jūs apie klimatą ir miškus. Labai aktualios temos. E, pirmoji e, mano mintis, kad e, iš tikrųjų e, miškai turi potencialą leisti mums e, klimato kaitos tempus sustabdyti iki dviejų laipsnių atšilimo. Bet mes žinome taip pat, tiesą sakant, kad miškai gali prisidėti ir prie atšilimo. Nuo 1750 metų apie 40 procentų atšilimo galima priskirti miškams pasaulio mastu. E, tiesą sakant, taip pasakinė ir apie Europos miškus, jie taip pat prisidėjo prie atšilimo. E, ir kodėl miškų valdymas prisideda prie šiltėjimo yra E, ta, kad rūšių sudėtis e, keičiasi, daug e, miškų, didelė miškų dalis tampa spigliuočiais. Ir žinoma, apie tai reikia neužmiršti, reikia galvoti, ar ES politika tik, iš tikrųjų pasinaudoja miškų potencialu, galvodama apie ateitį. Tiesą sakant, e, natūralūs, e, biologiškai vairūs miškai klimato prasme yra patys nadaug, e, naudingiausia. Jie gali kaupti anglį ir išsaugoti tą anglį šimtus metų. Taip pat natūralūs miškai yra daug atsparesni klimato ir aplinkos pokyčiams. Tai, žinoma, labai svarbu, atsimenant e, apie klimato kaitos kontekstą. Tačiau bio įvairoviai nelabai gerai sekasi šiuo metu. E, tik tai 2 ar 3 procentai ES miškų yra nepaliesti, e, o miškų kirtimai prisideda prie bioįvairomės e, menkėjimo. E, jūs e, čia matote natūrą 2000 vietovę ir, kaip matote, visiškai iškirsta. Tas plotas visiškai iškirtas demonstruoja, kaip mes saugome miškus. Galvojant apie miškų poveikį klimatui reikalas tas, kad e, anglijas e, saugykla e, ar kaupykla, kurią suteikia miškai ES, menksta. 15 metais ji siekia 37 milijonus tonų, o tai mažiau negu 2009-aisiais. Ir taip pat galvojant apie 2030-uosius miškų kirtimas smarkiai išauks lyginant su 2005-aisiais. Taigi egzistuojančiose miškuose anglės kaupikla taip pat mažės, remiantis e, planuojamų valstybių narių politiką. E, o šioje skaidrėje matote, kas iš tikrųjų atsitinka su mišku po to, kai jis e, iškertamas. E. Čia mintis tokia, kad e, po to, kai miškas iškertamas, apie pusę visos anglies yra prarandama. Ir užtrunka ilgas, ilgas laikas, kol galima sulaukti, kad vėl ta anglis bus surišta. Žinoma, labai svarbu neužmiršti, kur mes naudojame savo medieną. E, reikia e, galvoti apie tai, ar e, ilgalaikiams produktams gaminti, ar trumpalaikiams produktams gaminti. Tai nėra labai sudėtinga problema suprasti, tiesą sakant, rastų ar neperdirbtų medžių deginimas toli gražu nėra palankus klimatui. Čia jūs matote e, paveikslėlius iš Suomijos, Prancūzijos ir Slovenijos. Ir matome labai aiškiai, kad energetikai naudojami e, rastai. 2020-aisiais laukiama, kad e, 2013 visas nukirstas e, miškų plotas bus panaudotas energetikos tikslais ir, tiesą sakant, pateks į atmosferą. Dabar e, keletas pavyzdžių iš Suomijos. Mes turime naująją energetikos strategiją. E, eina kalba apie e, medžio panaudojimą energetikoje. Ir tiesą sakant, liūdna pripažinti, kad šią prasme mes emisijas perkeliame iš vieno sektoriaus į kitą nors e, e, nors emisijų sumažės tuose sektoriuose, kur e, egzistuoja emisijų e, taršos leidimais prekybos sistema, e, bet tų emisijų padaugės kitose sektoriuose, pavyzdžiui, LULUCF. Tai liūdna žinia. Tai taip pat demonstruoja, kad bloga E, komisija gali pakenkti emisijų mažinimui. Reikalas tas, kad dabartinė Europos politika neleidžia mums įgyvendinti e, Paryžiaus tikslus. Mums e, miškai yra būtini ir jūs, Europos parlamento nariai, turėtumėte užtikrinti, kad jeigu uh, E, anglės kaupyklos mažės, e, bus imtasi atitinkamų veiksmų. Tam reikia teisingų teisėkuros projektų. E, kol kas nėra numatyta, kad nebus subsidijuojamas rastų deginimas. Daugiau reikia skirti miškų atsadinimui. Reikia pasakyti taip pat ir keletą teigiamų dalykų. Tiesą sakant, turime e, tam tikrų e, saugių ir veiksmingų priemonių e, toms e, anglies kaupykloms skatinti. Mes e, turime priemonių apsaugoti senus miškus, e, turime priemonių stabdančių miškų kirtimą, mes galime lesti miškams subręsti, mes galime sumažinti kirtimo lygį, daugiau medienos perdirbti ir e, skirti juos ilgalaikiams produktams. Tai prisidėtų prie klimato apsaugojimo tikslų. Reikia veikti darbai dabar, atmosferai e, grynosios emisijos nerūpi, nesvarbu, iš kokio šaltinio jos ateina. Mums reikia rūpintis miškais jau dabar. Ačiū. Toliau žodis ponė Janai Bek. Labai ačiū. Turbūt girdit mane. Man labai malonu būti pakviestai į šį renginį. Labai ačiū už mm, ataskaitą, prie kurios aš irgi prisidėjau. Šią ataskaitą parengė ES e, mokslo patarėjų grupė. Ir e, prie šios ataskaitos prisidėjo 19 ekspertų iš 14 Europos valstybių. Tad mes mokslinėmis pastangomis bandėm uh, E, aptarti ES miškų daugiafunkciškumą ir tvarumą. Apie tai beje užsiminė prieš mane kalbėjo kolegos. Dabar pirmoji skaidrė, čia svarbiausi dalykai išdėstyti, o po to tada aš paaiškinsiu tuos tris punktus. Klausimas. Uh, kadangi e, jį sprendžia valstybės narės, tai, bet jos kartu negali atsakyti ir pasaulinius iššūkius. Ir todėl reikia e, valdymo ES lygių, reikia skaidrių politikų ir paskatų. Be to reikia pabrėžti, kad vadinam, vadinamie, vadinamasis LULUCF reglamentas būtų skaidrus, kad nebūtų galima perkelti e, emisijų iš kitų sektorių, vadinamųjų ne ETS sektorių į miškininkystės sektorių, realiai nesumažinus CO2 išmetamų kiekių. Ir trečias dalykas, kaip geriausia būtų galima išvengti rizikos, pažiūrėjau, tokiu atveju kaip Belovežo gyrioje, ir paskatinti miškų atskarų, atsparumą ir kartu pasiekti Paryžiaus sutarimo biologinės įvairovės tikslų, tai didinti miškų e, CO2 kaupyklas ir kartu skatinti e, mišrių rūšių miškus, miškų vystimą. Turim kartu priemonių tam pasiekti. Šioje mano minėtoje ataskaitoje išdėstyta nemažai faktų, faktų apie ES miškus. Tik čia nekartosiu visko, tik tai pasakysiu, kad ES miškai labai įvairūs istorijos, ekologijos, klimato veiksnių, mm, augimo spartos pobūdžių miškai, miškų plotai didėjo per pastaruosius dešimtmečius, daugiau negu kad jų buvo kerdama, tačiau e, kenčia miškų biologinė įvairovė ne vienoje valstybėje narėje. Be to, mes toje iš, ataskaitoje darom išvadą, kad miškininkistė daugelį ekonomiko, daugelį šalių yra svarbi ekonomikos šaka. Kita vertus, Europos Taip, valstybės narės rengia nacionalinės miškininkystės politikas atsiremdamos į savo tradicijas ir tikslus, mažiau orientuodamos į pasaulinius e, iššūkius. Ir mes sakom, kad ES turi atsižvelgti į tuos istorinius ir kitus valstybių narių miškų ypatumus, bet kartu uh, bet kartu e, teiktų tam tikras paskatas ir prisidėtų prie tarptautinių įsipareigojimų laikymosi. E, e, CO2 kaupyklos ir kartu kaip sugeriamoji gale jų padėtis priklausys nuo miškų valdymo. Dabar tai, ką, tai kas iškertama miškais, tai vėlgi tie, tie CO2 kiekiai mažiau negu per dešimt metų vėl iš, pasklis į atmosferą. Tad čia e, vėlgi tai svarbu, kalbant apie bioekonomiką. Dabar, kai planuojama suintensyvinti miškų kirtimą, tai tikrai labai kenks e, e, klimatui. Tad e, ir, ir tikrai prisidės prie klimato kaitos spartėjimo. Miškų valdymas labai svarbus, norint išlaikyti biologinę įvairovę. Ir į tai reikia atsižvelgti planuojant ES lygių, būtent kaip išlaikyti biologinį įvairovę, kaip atsižvelgti į miškų vaidmenį kovos su klimato kaita politikoje. Kol kas dabar tai, kad čia miškus ketinama naudoti energijos gamybai, tai didelis klausimas dėl to. E, ir čia e, vėlgi, sakykime, tada, e, tada vėlgi kyla rizika, kad CO2 kiekiai bus perkeliami iš vadinamojo ne ATS e sektorių į, į ATS e sektorius pagal LULU FC ir netgi tai bus subsidijuojama. Koks būtų tinkamiausias balansas tarp miškų kirtimo ir, ir kaupyklų išlaikymo bet tai priklauso nuo miškų valdymo e, priemonių. Gera žinia yra ta, kad valdomuose miškuose daugėja e, CO2 kaupyklų ir kartu tada e, tai prisideda prie biologinės įvairovės išlaikymo. Antai šiaurės šalyse Mes turim jau nemažai duomenų apie tai ir jie rodo, kad CO2 kaupyklos tai yra vienas iš pigiausių būdų e, sumažinti CO2 išmetimą. Tai yra atlikta paskaičiavimų apie tai. Bet kaip dabar sukurti tinkamas paskatas šalims ir miškų savininkams. CO2 kaupyklos e, yra teigiamas dalykas, miškų kirtimas neigiamas ir čia reikėtų tą kontroliuoti e, tiesiog e, tam tikromis rinkos kišimosi į rinką priemonėmis, nu, nustatant, numatant tam tikras paskatas įtvirtinant e, teršėjas moka principą. Tai jau pasitvirtino Naujojoje Zelandijoje, Kanadoje, bet kol kas ES šią prasme atsiliekama. O dabar koks būtų tas ekonomiškai pagristas miškų valdymas ir daugia funkciškumas. Tai čia, kai būtų toks, kai atsižvelgiama būtų į klimato kaitos riziką, e, nes daugeliu atveju e, mišrus miškai yra geriausia išeitis tam, kad būtų galima kartu sušvelninti klimato kaitos riziką ateityje. Dėkoju. Dar liko keletas minučių diskusijoms. E, ponas Būda, ponas Egnių, ponia Kadenbach ir ponas Jar. Daugiau nieko nebeirašysiu į sąrašą. Pirmasis ponas Būda. Prašom vieną minutę, nes tikrai laiko nebedaug. Labai ačiū, pirmininkė. Labai trumpai. Išklausiau su dideliu susidomėjimu pasisakymų ir matau vieną spragą – Nežinau, ar jūs buvote nuvykę į kaimą. Žmonės kaimuose naudoja malkas namams apsišildyti, nes nėra kitų alternatyvų žmonėms reikia užsitikrinti šilumą, nėra daug naftos. Tokia yra problema ir manau, kad komisija kažkaip ją turėtų spręsti kalbama apie atsinaunančią energetiką, apie saulės vėjo energiją ir kitus dalykus, bet e, tai yra susiję ir su e, miškų valdymo problemomis. Visi nori, kad išliktų miškai, kad būtų daug e, miškų atsiranda, pavyzdžiui, Rumunijoje daug užsienio įmonių, kurios nori naudoti mišką, bet reikia ieškoti alternatyvos malkoms, nes žmonėms tikrai reikia medienos namams apsišildyti. Dėkoju. Ponas Agnių. Dėkoju. Klausiau e, pasnio pasisakymą ir man susidarė įspūdis, kad jeigu paliksime ramybėje medžius, tai jie e, absorbuos CO2, bet e, medžiai irgi kažkada miršta ir tada jie pradeda pūti ir išskiria CO2. E, emisijas. E, kartais, pavyzdžiui, e, mediena naudojama popieriui gaminti taip pat popierius yra deginamas ir išskiriama CO2 bal, baldai. Jie naudojami baldams, bet kažk... Ir jeigu medžių neliesme, tai jie iš tikrųjų ar baldai kažkada susens, juos jie sutrunys, o jeigu nori tą sustabdyti, tai reikia naudoti labai e, kokias nors agresyvas cheminės medžiagas. Mes nieko met nesustabdysime to ciklo ir kuo daugiau CO2 išskirsime atmosferą, tuo greičiau auks medžiai. Dėkuoju dabar ponia Kanbach. Kolega Agnių E, kad deimantus galima iš anglės pagaminti taip pat, išgauti. Ir jūs e, kalbėjote apie tai, kad reikia diferencijuoti požiūrį, reikia galvoti ne tik apie miškininkystę, bet ir apie tai, kas yra miškas, e, medžiai, bet kaip augantis kartu neužtikrina gero miško ar vertingo erdvės užsodinimo ir mes turime deramai e, tvarkyti miškus tam, kad išlaikytume bioįvairovę. Ir tai reiškia, kad mums reikia kalbėti apie tai, kokia bus ateitis, o dėl šildymo reikia e, suvokti, kad ne visas e, kamienas yra naudojamas malkoms ar šildymui. Reikia galvoti apie kurią dalį medžio naudojame šildymui, biom, apie biomasę. Kai buvo, kalbėjo pirmasis svečias, negalėjau pateikti klausimo dėl klimato kaitos ir pavojaus miškams. Kyla klausimas, ar deginimas yra toks pat veiksmingas požiūris kaip ir kiti. Aš kalbu apie miško įvairovę, aš taip pat kaip yra su monokultūrų auginimu miškuose. Kai kuriuose ES dalyse mažėja žemės ūkio e, naudmenų dėl to, kad daugiau miškų sodinama. Ir kaip Jūs galvojate dėl to pakeitimo žemės ūkio, žemės e, miškui skirta žemė? Ponas Jar, trum, trys trumpi pastebėjimai. Tik augantis miškas gali absorbuoti CO2. Ir jeigu bus daugiau medžių, užtikrinsime didesnį augimą. Taip pat reikia e, galvoti, kokią terminę vertę turi e, atskiros medžio dalys šildymui. Reikia kaip galima geriau panaudoti medį veiksmingiau, medieną. Dėl kainos, pavyzdžiui, jeigu mediena naudojama šildymui, tai tada reikia e, turėti galimybę palyginti. Aš, pavyzdžiui, rinkčiausi medieną, ne naftą, bet reikia sąžiningo šiluminio efekto įvertinimo. Galbūt geriau naudoti medieną šildymui, ne užuot palikus medžius dulėti miške ir tokiu būdu staupytume naftos. Dabar abiems kalbėtojams po tris minutės sureaguoti. Dėkuoju. Norėčiau akcentuoti, kad jau galvosime apie klimato veiksmus ir bioįvairovę reikia stiprinti. Kai yra daugiau bioįvairovės, tuo didesnis yra atsparumas. Reikia užtikrinti sąveiką e, tų dalykų, kad laimėtume visi ir tai būtų palankus rezultatas. Kokios alternatyvos šildymui kaimo vietovėse? Teigiamas dalykas yra tas, kad yra tų alternatyvų. Galbūt sunku paskirstyti e, tas alternatyvas, bet turime geoterminį šildymą, e, saulės energiją, taip pat kitus šildymo būdus. Ir aš manau, kad mes turime užtikrinti, kaip išlaikyti CO2 miškuose, augaluose, kaip, kad jie, kaip užtikrinti, kad medžiai absorbuotų CO2. Buvo pasakyta, kad e, mirštantis medžiai išskiria CO2. Mes svar, turime prisiminti, kad svarbu galvoti apie laiko tam tikrus etapus. Aš e, parodžiau vieną skaidrėje, kad mes turime 10-15 metų e, kad nori, tam, kad sušventume klimato kaitos poveikį. Ir mes turime taip pat užtikrinti, kad mes tuo laiko tarp naudosime medieną taip, kad nesukurtume katastrofos, kad nesukeltume katastrofos ir nepakreiptume visko pragaištingą e, linkme klimato kaitos požiūrių. Dėkojom. Ačiū. Dabar kitai viešniai žodis. Norėčiau pritarti Hanai. Egzistuoja alternatyvų šildymui deginant medieną. Jeigu pasižiūrėtume į alternatyvą ir ekonominikus dalykus, reikia galvoti apie perspektyvą po 10-15 metų. Tos nauji energetikos gamybos būdai tampa vis pigesni ir mes turime būti atviri, galvoti apie alternatyvas ateityje. Negalvokime apie naftą ar e, anglį kaip alternatyvas. Taip, medžiai miršta ir išskiria CO2, bet jie taip pat sugeria CO2 ir auga greičiau, kai yra nedėlis kiekis CO2 atmosferoje. Bet e, Paryžiaus susitarimas, e, temperatūros ribojimas 10-12 metų, visos molekulės CO2 esančios ore šildo orą ir mes e, nežinome, kur jos yra, toks yra emisijų poveikis klimatui. Jeigu Pavyzdžiui, medžių, jeigu medžių būtų daugiau, jie galėtų sugerti daugiau CO2, lyginant su nukertamais ir sudeginamais medžiais. Bioenergetika. E, trumpos rotacinės grandinės miškai kai kur buvo išbandyti tokie metodai, tačiau yra trūkumų tokioje uh, tokiuose sistemuose, nes e, bio specialios gamyklos, kurios taip gamina energetiką, naudoja labai daug vandens e, trašų ir e, turi poveikį aplinkai. Mes turėtume labai atsargiai vertinti tokius požiūrius, reikėtų juos labai gerai įvertinti ir pamatuoti, ar tikrai tokie metodai yra naudingi aplinkai. Man atrodo, kad tuo ir apsiribosiu, tik dar pasakysiu, kad mums reikia e, nacionalinių įsipareigojimų, kad laiku įvykdytume e, Paryžiaus e, tikslus ir bent jau tokia yra mūsų ataskaitos išvada. Pasižiūrėkite, jeigu norite plačiau susipažinti su tais dalykais mūsų ataskaitoje. Dėkoju. Dėkuoju visiems ekspertams, komisijos atstovams, kad atvyko. Šis klausimas yra labai e, daugelypis, kaip ir miškų sektorius, bet e, mes e, turime užtikrinti pusiausvę tarp ekosistemos ir miškų naudojimo. Šiandien pamatėme, kad tai gana sudėtinga. Mes dirbsime, kad prisidėtume prie tokios pusiausvėros. Dėkoju pirmininkas. Norėčiau Jums priminti, kad e, miškų intergrupės susitikimas vyks salė 5G1 ir mes kalbėsime apie miškų politiką, klausimus susijusius su miškininkiste. E, vakarėlis kalėdų, kaip sakiau, E, vyks po šio posėdžio e, salėje.